ir toliau glaudžiai bendratarbiaus su Bolonijos proceso partneriais, siekdama šių tikslų. Ačiū. Különösen kiemelem a bizottság mai. Ačiū, sako pirmininkas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į komisijos dalyvavimą šios dienos posėdžiuose, į jos aktyvų dalyvavimą, į tai, kad komisija laikėsi kalbėjimo laiko. Na, o dabar skelbiu mūsų šios dienos posėdį baigtą. Rytoj darbą pradėsime 9 valandą. ir dirbsime nuo 9 iki 14 bei nuo 15 ir iki 21 valandos. Darbo tvarkę turite, ją galite pasižiūrėti ir interneto puslapyje. Na, o dabar linkiu visiems labos nakties.